gina, gina savo palikimą, savo dievo palikimą. Penki iš šešių svarbiausių sandinistų nacionalinio judėjimo vadovų yra prieš Ortegą. Kaip tik jie yra tikrieji sandinistų judėjimo nariai ir juos persekioja Ortega už tai, kad jie gina laisvę ir orumą. Prieš jas taikomos represijos, jie išvaromi šalies, pažeidžiamos į žmogaus teisės. Ir yra žmonių, kuriems Nikaragava nerūpi. Tai žmonės tiesiog nori platinti savo mitus. Jums rūpi tik tais visai kitos revoliucijos. Esam, manau, kad galime sutarti, jog reikia asmeninių sankcijų Ortegai ir jo vyriausybei, nes ta vyriausybė persekioja ir kalina žmonės. Reikia sudaryti asociacijos tarimą, taigi norėčiau dar kartą pakartoti tai, kas jau, dar, jau sakiau 29 metais, taigi Volis Vanikaragva. Dėkoju, ponas Pimenta. Dėkoju, pirmininkė. Na, kalbama apie represijas. Tačiau nepamirškim, kad Europos parlamentas čia dabar remia Trumpo intervenciją matome, kad vyriausybė bando priešytis neoliberalizmui. Ir e, vyriausybė tiesiog buvo išprovokuota, bandydama ginti žmonių interesus. Ir tai privedė prie žučių. Buvo užpulti kai kurie sandanistų judėjimo žmonės, jie buvo pagrobti, nužudyti. Žinome, kad ją vyriausybė vidė sankcijas Nikaragvai, neleidžia šaliai skolintis iš tarptautinių šaltinių, taip pažeisdama tarptautinę teisę. Ir tokiu būdu siekiama pulti progresyvius judėjimus Latino Amerikoje. Ketinama pakengti šalies suverenumui, galimybės spręsti bei galimybei e, šaliai vykdyti savo ekonominį socialinę politiką. Dėkoju. Panigomės prašo jūs atsakyti klausimą pagal mėlyną kortelę, ar priimsite. Ponas Garavo. Ačiū, pirmininkė. Nieko nepasimokėme iš istorijos. Aštuntajame dešimtmetyje Ortega rizikavo gyventi savo gyvybę ir kovojo su diktatūra. Bet kuo pavirto ta jo kova ir ta revoliucija? Dabar jau kita kova. Dabar jau nekovojama su priešais, dabar Ortega pats yra diktatorius toje šalyje be teismo suimami žmonės, yra priespauda, įkalinti žmonės kankinami ir taip toliau. Bet nėra ir nėra laikomasi konstitucijos, nes konstitucija neleistų Ortegai pasilikti valdžioje ilgiau. Šioje šalyje yra didžiausia priespauda ir diktatūra. Nikaragva yra viena skurdžiausių pasaulio valstybių, o tauta yra laikoma paklusne tik tai ginklų pagalba. Šimtai žmonių jau turėjo padėti dėl to gyvybę ir negali pasipriešinti. Žmonių teisės ten yra minamos kojomis. Ačiū. Dėkuoju, ponė Karao, toliau ponas Bargėcijo. Dėkuoju, pirmininkė. Dis, dokumentas, apie kurį kalbame, tikrai neblogas, jame yra daug gerų dalykų išvardinta. Vien, tai yra labai pavojinga, labai sudėtinga šalis, Venezuela beje irgi netrukus gali tapti tokia, bet vieno dalyko čia nėra pasakyta. ES nemato ir nenori matyti vieno dalyko. Šis režimas jau de, dešimtmečius peni teroristus, italų raudonosios brigados narius, kurie mūsų šalyje yra padarę baisių nusikaltimų. Kažkada žinomas politikas Moro buvo vienas iš jų ir Italija nuolatos prašo ir reikalauja išduoti raudonosios brigados narius Italijai, nes jie padarė daug nusikaltimų, bet jie ir toliau sėkmingai slapstosi uh, Nikaragvoje. Štai pavyzdžiui, toks Alesino Kazimieri gyvena sėkmingai. Managvoje gal net restoraną ten kokį italų yra atidaręs ir niekas apie tai nekalba. Tai yra tiesiog gėda. Ne vienam nusikalteliui šioje šalyje yra suteiktas svetingas prieimimas ir niekas apie tai nekalba. Mums reikia imtis veiksmų, reikia reikalauti, kad tie nusikaltėliai ir žudikai būtų galų gale atiduoti Italijai ir jos teismui. Galų gale turime baigti tą nebaudžiamumą teroristų atžvilgių. Niekas nesidomi tuo, kas vyko Italijoje, kaip į tai reagavo žmonės, kurių artimieji žuvo tų teroro išpolių metu. Tai tiesiog gėda. Mes paprasčiausiai negerbėme terorizmo aukų ir neįtraukėme šių klausimų į savo kalbėjimą apie Nikaragvą. Ačiū. Toliau ponas Mato. Dėkoju, pirmininkė. Komisarė, padėkite Padėkite tai šaliai, padėkite tiems žmonėms, kurie sėdi kalėjimuose, kurie mušami, kurie kankinami, kurių teisės yra trypiamos kojomis. Mes sausio mėnesį lankėmės kalėjimuose, kalbėjome su tais e, suimtaisiais, kurie viso labo tik reikalavo laisvės ir demokratijos, kovojo su diktatoriumi ir pateko į kalėjimą. moterys, kurios kalinamos, yra labai stiprios ir jos neatsisakė savo idėjų, net ir iškilus didžiausiai grėsmiai. Jos reikalavo iš Ortegos, iš kalėjimo administracijų, iš visų, kad būtų paleisti politiniai kaliniai, jų vaikai, bet niekas ne, nesikeičia. Pastaraisiais mėnesiais situacija tik tai pablogėjo. Nikaragvos realijos yra tikrai labai keliančios nerimą. Ypač ten nesaugu tiems, kurie tiki demokratiją, kurie gina demokratijos vertybės. Po krizės pradžios Nikaragvoje jau žuvo keli šimtai, trys šimtai ar daugiau žmonių, tūkstančiai yra sužeisti, tūkstančiai turėjo palikti šalį ir gyvena užsienyje, dar kiti tiesiog uždaryti kalėjimuose. Mes negalime toliau į visą tai žiūrėti nieko nedarydami. Turime kažko imtis, turime padėti atkurti Nikaragvoje demokratiją. Tai yra komisijos atsakomybė. ES privalo ryštingai kažko, imtis kažkokių veiksmų. Negalima tikėtis, kad dialogas su opozicija vyks tokiomis sąlygomis. Pirmiausia, reikia paleisti visus, kurie yra įkalinti dėl politinių priežasčių. Tada tik gali prasidėti politinis dialogas. Reikia sustabdyti tą nebaudžiamumą ir tą persekiojimą Nikaragvoje. Parlamentas turi labai aiškiai pasakyti šiam revoliucionieriui Ortegai, kad jis savo šalį įvarė į baisę krizę, kad jis nėra demokratas, jis yra tik pseudodemokratas ir turi atsisakyti valdžios. Nikaragvoje neva paskelbti rinkimai, tačiau dabartinė valdžia tikrai neatsisakys geruoju savo privilegijų. Jie bijo tų rinkimų ir bijo prarasti to, ką jie dabar turi. ką galime pasakyti? Teisė, demokratija, žmogaus orumas yra niekas Nikaragvoje. Reikia išbraukti Nikaragvą iš ES ir Latino Amerikos susitarimų, nes taip toliau tęstis negali. Ačiū. Toliau ponia Valenciano. Nors kolega Pinmenta Lopės išėjo, aš noriu jam pasakyti, kad Ispanijoje nėra politinių kalinių. Tai yra moderni demokratinė valstybė ir nors kartais pasigirsta tokių pasisakymų, mes jiems griežtai prieštaraujame. Ispanijoje politinių kalinių nėra. Progresyvime pasaulyje tikrai nedaug rasite tokių, kurie sakytų, kad Ortega yra geras. Jis tikrai padarė viską, ką galima padaryti šalyje, bandant ją sužlugdyti. Jis įvykdė revoliuciją, tačiau po tos revoliucijos įvedė šalyje totalitarinį režimą. Todėl parlamentas nusprendė imtis veiksmų, nusintė delegaciją ir kolega Hauregi keliavo kartu į Nikaragvą. Mes jau pagyrėme ir išreiškėme savo nuomonę apie šį vizitą. Tačiau svarbiausias dalykas dabar yra remti demokratinę opoziciją. Skatinti dialogą mes, žinome, galime tik tada, kai bus įgyvendinti bent minimalus reikalavimai, o tai yra paleisti kalinius, leisti reikšti nuomonę ir sustabdyti represijas. Juk negalim sėsti prie dėrybų stalo su kažkuo, kas ir toliau vykdo tas represijas. O represijos yra Danielio Ortegos režimo pagrindinė priemonė. Dėkojame poniai Valenciano, toliau krasno, ponas Krasnodemski. Protestai Nikaragvoje prasidėjo 18 metų balandžio mėnesį ir tada jau buvo aišku, kad tai ne protestas prieš taupimo priemonės, bet tai protestas žmonių, kurie nori, pasis, kurie nori atgauti savo laisvę ir savo teisės. Aišku, kad šioje šalyje demokratija neveikia, ji šalis yra susiskaldžiusi ir pilna politinių kalinių. Keli šimtai pastaruoju metu buvo įkalinti dėl politinių priežasčių. Matyti, kad represijos tik intensyvėja, kad už bet kokią politinę veiklą gali žmogus būti įkalintas. Apgailę staujame, kad taip atsitiko. Noriu pasakyti, kad ne Europos Sąjunga ieškos ir ras sprendimą tai šaliai. Nikaragvos piliečiai turi imtis kažkokiu ryštingu veiksmu spręsti tą, tas problemas. Bet aišku, mes pasisakysime už, šios, už tai, kad šioje šalyje būtų gerbiamos pagrindinės teisės ir laisvės. Ačiū. Toliau, ponia Bilbao. Dėkoju, pirmininkė gerbiamas komisarė. Nikaragvos vyriausybė prievarta užgneužė bet kokią opoziciją. Tai yra diktatūros taikomi metodai, tai yra metodai užgneušti bet kokį laisvą žodį. Parlamentinė misija buvusi sausio mėnesį Nikaragvoje tą aiškiai konstatavo. Reikia siekti, kad būtų paleisti politiniai kaliniai, kad būtų sustabdytas persekiojimas, šnipinėjimas ir prievarta. Tai yra būtinos sąlygos pradėti bet kokiam dialogui. Rezoliucijoje reikalaujama įvesti sankcijas atitinkamiems vyriausybės nariams, kurie pažeidė kitų žmonių teisės. Asociacijų sutartyje yra tokia nuostata, kurią galima pritaikyti ir išstumti Nikaragvą iš asociacijos sutarties. Dėkuoju toliau, ponia Dornano. Convier, où j'ai rencontré euh, Ačiū pirmininkė. Esperantos moterų kalėjime susitikau su Maja Kopens, 23 metų mergina studijuojančia mediciną ir 2018 balandį dalyvavo studentų judėjime ir dėl politinių tikslų buvo areštuota. Jeigu jį nors e, ir nutrauk, ketinas nutraukti e, bado streiką, vis tik tai aš labai nerimauju dėl jų laikymo sąlygų. Iš tikrųjų, turi būti nepriklausomas, tinkamas medicininis visas tyrimas atliktas, taip pat ir dėl kitų e, sulaikytų asmenų, kaip jungtinės tautos patvirtino šimtai, šimtas kalinių buvo kabutėse paleisti, tačiau iš tikrųjų jie laikomi namų arešte ir nuolat yra stebimi. Taigi, taigi turime tarptautinės visuomenės dėmesį atkreipti į visų politinių kalinių situaciją Nikaragoje. Jų yra apie 610. Mūsų pareiga yra jiems padėti. Ačiū, ponas Milanmon. E, Ačiū, pirmininkė. Prieš mėnesį. Ai, parlamente kolega mato kalėjo apie, kalbėjo apie jaunų Nikaragos žmonių situaciją kalėjime ir e, apsilankius parlamento delegacijai Nikaragoje e, buvo kalbama apie situaciją jos kalėjimuose. Iš tikrųjų, turime nutraukti tokią situaciją, kuomet e, tie jaunuoliai neturi teisės į laisvę ir laikomi kalėjimuose. Uh, Tai yra politiniai kaliniai ir turi būti nutrauk, nutrauktos politinės represijos ir spaudos persekėjimas. Rytoj mes balsuosime dėl rezoliucijos būtent dėl to. Apie 400 žmonių buvo nužudyti ir keli tūkstančiai žmonių buvo sužeisti per tą krizę Nikaragoje, um, kuomet žmonės išėjo protestuoti prieš, prieš vyriausybės sankcijas. Iš tikrųjų turi būti pradėtas tikras dialogas su opozicija ir parlamentas viso to reikalauja nuo pat gegužės 21 dienos rezoliucijos. Turi būti taip pat ir skaidrus ir patikimi laisvi rinkimai organizuoti. Ir atitinkamai reikia ir rinkiminių reformų, kad tai būtų galima įvykti. Komisarė EIVT čia tenka ypatinga užduotis. Jūs turite labai budriai stebėti įvykius Nikaragoje manau, kad neišvengiamai teks pritaikyti į kurias konkrečias priemonės prieš tam tikrus Nikaragos asmenys, kurie dalyvavo e, vykdant tas represijas. Ir taip pat Nikaragva turi būti suspenduota iš ES ir Centrinės Amerikos asociacijos sutarties pritaikius atitinkamą straipsnį kaip ir Venezuela, Nikaragvo žmonės nori to paties, ko norime ir mes iš tikrųjų, tai yra pagrindinių teisių įstatymo viršenybės, skaidrumo ir todėl aš manau priemonės būtina pritaikyti. Pane Gomes. Ačiū, pirmininkė. Pirmus 20 metų savo gyvenimo aš pragyvenau diktatūroje ir aš puikiai žinau, ką reiškia, Nikarago, ką reiškia e, diktatūra ir Nikarago, aš būtent tai pamačiau. Tai yra tikrai repres agresyvi, korumpuota valdžia nukreipta prieš Nikaragvo žmonės. Aš gatvėse po, patruliuoja, patruliuoja mm, policija ir e, kariuomenė jauni žmonės yra e, sodinami kalėjimus, jiems priklyjavus teroristo etiketę ir yra daug žymių asmenų, Maja Kopjans ir kiti kurie nuo vasario 22 yra paskelbę bado streiką ir opozicija mus perspėja, kad iš tikrųjų Ortega nenori nieko daryti, jis tik, jis tik bando išlošti laiko. Ir komisarė, iš tikrųjų, ką jūs minėjote, kad buvo bandoma tarsi kažkokį dialogą užmėgsti, iš tikrųjų nieko nepadaryta. Iš, iš represijos tik dar labiau sustiprėjo, ba, ba, tik šimtas kalinių uh, iš kalėjimų išleisti. Taigi aš manau, kad būtina pritaikyti labai konkrečias tikslinės sankcijas tiem, kurie yra atsakingi už, ta, už, ta, už tas baisės represijas ir Danielio Ortega taip pat turi būti šaldytas jų turtas, turi būti neįsuteikiamas jiems vizos ir aišku, jie turi būti patraukti tarp, į tarptautinius teismus atsakomybėn, turi būti atkurti ta įstatymo viršenybė e, Nikaragoje. Senor komisario, soy portugies, pero hablo. Pone, dėkoju, ponė pirmininkė, ponė pasidarė, aš esu iš Portugalijos, tačiau kalbu ispaniškai, nes noriu kreiptis tiesiai mūsų draugus Nikaragvoje. Aš juos sustikau, kai sausio mėnesį vyko parlamento delegacija į Nikaragvą. Taip pat bendravau ir su tremtiniais, kurie nesiliauja kovoti už grįžimą prie demokratijos ir laisvės. Tad visus jūs noriu kreiptis. Taip pat į, į, pirmiausia ir į tėvus ir motinas, kurie gedė savo vaikų, kurie buvo nužudyti policininkų ir kariškių. Taip pat kreipiuosi ir į studentus, kurių karjera ir studijos yra strukdytos dėl to, kad jie turi protestuoti. Taip pat kreipiuosi vyrus ir moteris, kurie buvo neteisėtai suimti vien dėl to, kad naudojosi saviškos laisvė. Daug žmonių buvo ištrimta, jie turėjo migruoti. Taip pat e, tarp jų daug žurnalistų. Ir kai, kai kurie iš jų dominuoti yra žurnalistikos prizams. Taigi matome, kuria situacija šioje šalyje kalbama, kad JAV rengia ten perversmą, bet tai yra tik Ortegos režimo propaganda, kad pateisintų represijas, smurtą ir teisų pažeidimus. Po mūsų vizito situacija dar pablogėjo. Ponas Ortega turi parodyti, kad jis tikrai yra pasiruošęs, pasiruošęs tikrai dėrėtis, o nenori tiesiog laimėti daugiau laiko ir tiesiog išvengti sankcijų o tą parodyti jis gali tik tais nutraukęs represijas, paleidęs kalinius. Reikia stebėti, kokia yra situacija toje šalyje. Negalime leisti, kad e, toliau būtų konfiskuojamas NVO turtas, taip pat reikia naujų prezidento ir kitų rinkimų. Reikia tarptautinių stebėtojų ir ES turi numatyti konkrečias asmenės sankcijas šalies vyriausybei Taip pat reikia pasinaudoti demokratijos nuostatą ES ir Centrinės Amerikos asociacijos sutarime. Baigsime jūs pasakyti, kad reikia palikti galimybę, tam tikrą galimybę ir gal, reikia skirti Europos lėšų šiai šaliai, tačiau negalima, kad e, ties lėšus keliautų vyriausybei, kuri žudo savo žmonės. Dėkoju. Dėkoju toliau, pono Zorinio. Dėkoju. Demokratija yra principas, kaip žmonės gali organizuoti savo gyvenimą. Ir demokratinis režimas turi gerbti tam tikras vertybės, ponė komisijos nariai. Būtent todėl mes turime skatinti šios principus ir mūsų šaly, teritorijoje, ir kitur. Reikia ginti žmogaus teisės, tautų laisvė. Šie ir kiti principai yra labai svarbus. Mes norime šios principus suteikti Venezuelo žmonėms. Ir šie principai turi būti taikomi ir kitur. Reikia reikalauti, kad Nikaragvos autoritarnis režimas taip pat gerbtų šios principus. Mes turime siekti tapnomis priemonėmis padėti žmonėms sustikrinti demokratiją. Žmonės drąsiai kovoja ir aš manau, kad mūsų rezoliucija turėtų padėti. Dėkoju. Dėkoju, ponas Asis. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš esu iš tos kartos, kuri nuo pat paauglystės su daug vilties stebėjo sandinistų judėjimą Nikaragvoje. Mes tuomet kasdien laukime naujienų iš jo šalies. Aš puikiai prisimenu e, tas dienas, kai mes džiaugiamės Somozos diktatūros žlugimu ir sandinistų revoliucijos pergalę. Deja, deja, režimas išdavė savo žmonės ir nesugebėjo įgyvendyti savo istorinių užduočių, tapo autoritariniu režimu. Tai reži, šis režimas baugina žmonės, taip pat ir kalba apie užsienio priešus. Matome, kad šis režimas yra panašus į Bolivario režimą Venezueloje. Ir šis režimas išdavė kairiųjų vertybės laisvę, pilietinės visuomenės principus išdavė, taiko smurtą prieš politinius priešus. Tad kairiųjų vertybių vartu. Aš, būdamas socialistas, reikalauju, kad kiek galima greičiau pasmerktume tai, kas ten vyksta šiandieną. Būtent apie tai yra mūsų rezoliucija, tai yra griežtas žodis. Reikalaujame nepažinti žmogaus teisų, reikalaujame taip pat ir sankcijų prieš vyriausybės narius, taip pat ir stabdyti šalies dalyvavimą asociacijos sustarime. Visą tai demokratijos vardan, nes būtent dėl demokratijos buvo rengiama revoliucija ir mes tikimės, kad ta revoliucija. Ir mes matom, kad revoliucija vis tik buvo išduota. Dėkoju. Dėkoju. Toliau spontaniški pasisakymai. Pone Šoidrova. Dėkoju. Pone pirmininkė, kolegos. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems, kurie organizavo šią diskusiją ir kurie rengė parlamento nuomonę. Dėkuoju ponis Lafrankai ir visiems kitiems, kurie dalyvavo šiame darbe. Ši tema yra labai svarbi, nes tai, kas vyksta Nikaragvoje, yra visiškai neprimtina. Situacija yra labai panašiai į Venezuelos ar Kubos situaciją. Populistinis kairių režimas, kuriam vadovauja Ortega. Tas režimas yra šaltojo karo liekana Jis keletą dešimtmečių valdo šalį, valdo kiek korumpuotai, manipuliuoja rinkimais, neleidžia funkcionuoti opozicijai. Šiuo metu yra keli šimtai politinių kalinių, kuriuos e, reikia skubiai paleisti, nes jie yra opozicijos nariai. Jie yra areštuoti ir kankinami, jie persekiojami. Jie yra persekiojami kartu su kitais protestuotojais, kurie protestuoja prieš karą tikrai laikas Europos parlamentui pasisakyti prieš šios Ortegos, prezidento Ortegos žingsnius ir jo represyvios vyriausybės žingsnius. Opozicija turi žinoti, kad jie turi visos Europos politikų paramą. Dėkoju poniai Šodrovai. Ponas Pospišin. Dėkoju, ponė pirmininkė, už tik tą žodį. Pirmiausia, norėčiau sureaguoti į tai, ką pasakė kolegos e, kairėje. Kolega sakė, kad viltingai žiūrėjo į Ortegą, kai buvo jaunas. Aš pats augau Čekoslovakijoje, kai buvau jaunas. Ir atsimenu, kaip Ortega buvo atvykęs į Čekoslovakiją ir glebeščiavosi su mūsų komunistų valdžia ir su Gustav Husak, tuometiniu prezidentu. Tad tikrai nenus, nesistebiu, kur atsidūrė Ortegos vedama šalis. Komisionariai, aš tikrai skeptiškai vertinu galimybę sustarti su Ortega, net ir iš galimybę tarti su juo, ar galimybę, kad bus kokių nors pokyčių šalyje. Mano vienintelis sprendimas būtų demokratiniai rinkimai, bei reikėtų palikti tą politinį dinozaurą, palikti jį istorijai, nes jis nebeturi ateities savo šalyje. Mes turime pasinaudoti visų spaudimų, e, kurį turime ir sankcijomis, kad paskatintume įvesti, e, kad sukonsultuotų laisvės rinkimus e, Nikaragvoje. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Garbėjai nariai. Visų pirma, noriu padėkoti garbės parlamento narėjams už jūsų pasišventimą padėti Nikaragvos, Nikaragvai išėti iš šios krizės. Europos parlamento ir Europos diplomatų bendrabiavimas yra pavyzdinis šioje, šioje situacijoje, nes ES balsas girdimas Nikaragvoje. Taip pat noriu padėkoti ponui Tajani, parlamento pirmininkui, už jo asmeninį įsipareigojimą už demokratiją ir žmogus teisės Nikaragvoje. Atidžiai išklausėme visus garbių parlamento narių raginimus patvirtinti sankcijas Nikaragvoje. Esu įsitikinęs, kad Europos išorės veiksmų tarnyba ir taryba stebės tolesnius politinio dialogo procesus, to dialogo, kuris prasideda, ar bent jau mes tikimės, kad tuo prasidės. Ir tikimės, kad taryba tikrai nedvėjodama priims sankcijas, numatys arba sankcijas asmenims, arba ginklų embargą, jeigu tik pamatys, kad politinis dialogas nevyksta ar yra tiesiog naudojamas laimėti laiko. Taip pat norėčiau pasveikinti parlamentų narius, kurie sausio pabaigoje Managvoje e, labai prisidėjo pakeisdami situaciją, bendradami su opozicija ir siūsdami labai aiškę Europos žinę. Tai atvėrė erdvės dialogui, kuris mes tikime, kad atneš gerų rezultatų. Dėkoju. Dėkoju, gerbiamas komisarė. Gavome rezoliucijos projektų. Balsuosime rytoj. Diskusiją šiuo klausimu baigiame. Na, dabar pereiname prie kito mūsų darbo tvarkės punkto. Tai yra jurisdikcija ir sprendimų susijusių su santoka ir tėvų pareigomis bei tarptautinių vaikų grobimų pripažinimas ir vykdymas. Pranešėja, ponia Pitera kalbės. Prašau. Dėkoju, pirmininkė, gerbėmieji. Prieš metus pradėjome peržiūrėti šį dokumentą susijusi su jurisdikcija ir sprendimu susijusiu santokai ir tėvų pareigomis, bet tarptautinių vaikų grobimu, pripažinimu ir vykdymu. Tarybai buvo pateiktas labai išplėstas, labai turtingas tekstas ir tekstas į parlamentą buvo kreiptasi siekiant pasikonsultuoti. Tai parlamentas paremė Cvifkos parengtą pranešimą, ypač dėl keleto punktų. Tai yra vaiko išklausimas šeimos ginčių atžvilgių bei tais klausimais, kurie susiję vaiko paėmimu iš šeimos. Visi šie E, visos šios diskusijos yra įtrauktos į naują redakciją, į naują dokumentą. Jeigu būna tokia situacija, kai teismas nusprendžia, kad vaikas turi būti paimtas, tai vis tai teismas turi vis dėlto priimti galutinį sprendimą, ar vaikas patenka į globėjų šeimą, ar jį prižiūri giminaičiai, atsižvelgiant į vaiko interesus. Teismas turi atsižvelgti ir atsakingų institucijų nuomonę priimdamas sprendimą. Tai nereiškia, kad vaikas, kurios turi tam tikrą tautybę, būtinai turi patekti į šeimą, kuri yra tos pačios tautybės šeima. Čia reikėtų tikslesnių taisyklių, kiek įmanoma tiksliau reglamentuojančių tokius atvejus. Teismas, kuris priima sprendimą, turėtų būti tos šalies teismas, kuriame vaikas gyvena nuolat. Jeigu abu du tėvai sutinka, galima pasirinkti ir kitą teismą. Arba teismas pats nusprendžia, kad vaiko interesams bus geriau, jeigu sprendimą priimi, priims kitas teismas. Jeigu vaikas yra gražinamas po vaiko išvežimo į kitą šalį, tai teismas gali neleisti vaikui grįžti į šeimą, jeigu tai galėtų pakengti vaiko sveikatai ar jo interesams. Čia ypač kalbama apie tos atvejus, kai vaikas patyrė prievartą arba seksualinį išnaudojimą šeimoje. reikėtų prisiminti, kad praeitėje buvo uždrausta eksekvator procedūra. Tai reiškia, kad negalėjo spręsti to paties klausimo du skirtingų valstybių teismai. Šio dokumento tekstas tikrai atsižvelgia į labai įvairias situacijas, apie kurias buvo kalbama diskusijose. Apskritai situacijos čia aptariamos yra labai subtilios ir dažniausiai labai sunku yra priimti vienokį ar kitokį sprendimą, nes nėra tik tai baltų ar tik tai juodų pusių. Uh, Todėl teismui būtų svarbiausia atsižvelgti pirmiausia į vaiko interesus. Ir būtent vaiko interesai ir yra iškelti šiame pranešime į pirmą vietą. Ačiū. Toliau žodis komisarui. Prašau. Ačiū. Pirmininkė, gerbėmi parlamento nariai. Briuselio 2A reglamentas yra pagrindinė priemonė sprendžiant e, šeimos e, klausimus per sieną ir užtikrinant apsaugą vaikams. Mes pasiūlėme peržiūrėti šį instrumentą tam, kad e, tokiuose situacijose, kai atsiduria vaikai, kai klausimas sprendžiamas per valstybių sieną, kad neišsitęstų ginčiai labai ilgus uh, procesus, nes tuomet tai brangiai kainuoja ir yra labai sudėtingai sprendžiama. Ir aš noriu dar vieną dalyką pridurti. Visi sprendimai dėl vaikų nežiūrint tėvų santokinės situacijos turi būti sprendžiami tai neatsižvelgiant. Kaip žinote, po dviejų su pusė dėrybų metų ministrai dabar sutarė dėl naujų taisyklių, kurios garantuos geresnę vaikų apsaugą ir supaprastins procedūras šeimoms. Noriu Jums padėkoti už Jūsų palaikymą išsakytą šiam pasiūlymui ir ypač noriu padėkoti Mm, pranešėjų, ponui Zilievkai, už puikų bendradarbiavimą šio klausimu, sparčiai sprendžiant taip pat rengiant antrą nuomonę. Jūs tikriausiai pastebėjote, kad dauguma parlamento prašymų, kurie buvo išsakyti pirmoje nuomonėje, yra dabar integruoti į kompromisinį tekstą. Kita vertus, aš žinau, kad tekste mm, įtraukta galbūt ne visiškai viskas, ko jūs norėjote, tačiau reikia nepamiršti, kad tas tai taisykl, tos taisyklės buvo derinamos vienbalsio sprendimo Mm, tvarka ir tikrai buvo labai sudėtinga spręsti tuos klausimus, bet tekstas numato labai didelius patobulinius. Pavyzdžiui, kad tarpinės procedūros, kad būtų galima visus teismų sprendimus įgyventi per sieną, egzekvatur, taip vienama procedūra būtų galima lengviau gyveninti. Ir dabar mm, teismo sprendimų gyvenimas per sieną užtikrins didesnį teisinį tikrumą. Vaiko gražinimo procedūrų atveju džiaugiuosi, kad terminai sutrumpinami įvairiems gražinimo proceso etapams. Tekste taip pat stiprinamos vaiko teisės, užtikrinant, kad jų požiūris būtų išklausytas, išskyrus kelias išimtis, kuomet yra teisinis procesas dėl jų sprendžiamas. Taip pat e, valstybių praktikų tarpusavio sprendimas iš, išspręsta problema, kuomet kyla klausimų dėl į, į, sprendimo įgyveninimo užtikrinimo ir tokiu būdu laisvai teismo sprendimai cirkuliuos po ES. Taip pat kompromisas nustatys aiškesnės taisyklės dėl vaiko patalpinimo kitoje valstybėje, kuomet bus autonomiško sutikimo procedūra taikoma visais atvejais, kuomet vaikas yra perkeliamas į kitą valstybę. Taip pat taisyklės užtikrins efektyvesnį bendarbiavimą tarp centrinių valdžios institucijų, kurios ir toliau turi vaidinti labai svarbu vaidmenį, padėdamos teismams ir kompetitingoms institucijoms laikytis šio e, teisės akto. Labai lauksiu jūsų palaikymo ir tikiuosi, kad tikrai labai tvirtai paremsite uh, rytoj uh, jūs kaip Europos parlamentas balsuodami dėl šio reglamento naujo teksto. Ačiū, ponia Koratsa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 Ačiū pirmininkė. Europos parlamento vaikų klausimų koordinatorė sveikinu Briuselio reglamentą, nes jis sustiprins mūsų teisinių priemonių paketą vaikams apsaugoti ir užtikrins tarpusavio pripažinimą teismų sprendimų per sieną, kuomet eina kalba apie tėvų atsakomybę ir vaikų grobimą atvejus. Taip pat efektyviau bus taikomos teismų procedūros ir bus didesnis teisinis tikrumas. Pavyzdžiui, kuomet uh, skiriasi e, tėvai iš skirtingų valstybių ir jeigu vienas iš tėvų išsiveža vaiką į kitą valstybę be kitos tėvo sutikimo, bus supaprastintos ir paspartintos procedūros, kaip tokį klausimą spręsti. Tai reiškia, kad šis reglamentas palies tokio didelio skaičio, to, tokio, tokio didelio skaičios e, šeimas, kuriuose tėvai yra iš skirtingų valstybių. Ir iš tikrųjų tai e, tokie atvejai yra labai turintis ilgalaikius padarinius vaikui. Kuo ilgiau vaikas yra pagrobtas vieno iš tėvų, tuo didesnis, e, didesnė yra padariniai žala vaikui padaroma. Todėl labai sveikinu tai, kad bus žengiami ir tolesni žingsniai į priekį, kad bus aiškiai nustatomi e, terminai e, dėl to, per kiek laiko turi būti teismo sprendimas priimtas ir per kiek laiko turi būti jo gyvenimas užtikrintas. Ir taip pat dėl gražinimo sprendimų viskas yra terminai nustatyti. Taip pat yra numatyta teismų prievolė išklausyti vaikus, įsiklausyti jų nuomonę, kuomet yra procesas dėl jų sprendžiamas. Tai reiškia, kad pagrindinis principas bus įtvirtintas, tai yra geriausia vaiko interesai. Tai bus pirminis principas ir tokiu būdu vaikas liks savo teisų turėtojų. Apgailestauju visgi, kad valstybės narės negalėjo susitarti dėl bendrų standartų, dėl išklausimo procedūros. Užtikrinti, kad vaiko balsas bus išgirstas, nepakanka, nes tai gali taip pat kartais tapti ir net našta vaikų, jeigu nėra reikalingų saugiklių, jeigu nėra praktika tokia, kuri būtų palanki ir draugiška vaikui. Taigi, kaip Europos parlamento koordinatorė vaikų klausimais, aš esu susidūrusi labai dideliu skaičiumi atvejų, kuomet iš tikrųjų eina kalba apie tėvų atsakomybę ir, ir vaiko išklausimas teisme gali būti labai traumatizuojantis, turėti labai labai um, didelių padarinių vaikui. Todėl aš labai ragičiau valstybės narės susitarti dėl bendrų saugiklių, dėl bendrų praktikų, kaip vaikai būtų išklausomi tam, kad vaikai netaptų dar kartą aukomis, kad būtų sukurtas pasitikėjimo klimatas. Taip pat džiaugiuosi, kad tarpininkavimui yra suteikiamas pakankamai didelis dermai didelis svoris, nes iš tikrųjų reikia galvoti apie ilgalaikius, tvarius sprendimus. Ir todėl turi būti pateikti daug daugiau, kad būtų alternatyvus variantai ginčius spręsti, kad ir tėvai, ir specialistai, kurie dalyvauja sprendžia tokias bylas per valstybių sieną, galėtų pasinaudoti jais. Ir manau, kad Čia labai svarbu yra koordinatoriai, kurie, tai tarpininkai, kurie padėtų tėvam išspręsti uh, tokias, tokius klausimus, kad iš tikrųjų vaikų teisė matyti abu tėvus būtų um, tinkamai garantuota. Ačiū, ponė Gebhardt. Zidentė, komisar. Ponė Gebhardt. Ačiū, pirmininkė, komisarė. Išsiskyrusios poros priklausančios dviems skirtingoms tautybėms susiduria su didelėmis problemomis. Be to, dar yra skirtingos tradicijos, skirtingos kultūros ir šalise veikia skirtingos teisinės sistemos. Todėl reikia labai džiaugtis, kad mes šiek tiek patobulinome teisinį reglamentavimą šioje srityje. Savo galutinėje ataskaitoje, būdama parlamento dėrybininkė vaikų grobimo klausimais, aš tikrai buvau išsakiusi labai daug įvairių pasiūlymų ir džiaugiuosi juos matydama ir šiame dokumente. Mano pasiūlymai iš tikrųjų rėmėsi realybę, rėmėsi praktiką ir dėl to aš juos ir teikiau. Todėl dabar labai džiaugiuosi, kad vaikų tarptautinis grobimas dabar bus reglamentuojamas greičiau ir klausimai išsprendžiami greičiau. Bus mažiau teisinių priemonių, galimybė maž, taikyti mažiau tokių e, teisinių priemonių ir tai yra viena iš priežasčių, kodėl mes socialdemokratai pasisakėme už spartesnės procedūras. Mes norime, kad piliečiams ir vaikams situacija pagerėtų ir palengvėtų ir kad tai vyktų kuo greičiau. Taryba iš tikrųjų pažengė gana nemažai į priekį lyginant su ta pirminė pozicija, kurią ji buvo užėmusi. Taigi galima pasakyti, kad pavyko pasiekti tikrai nemažai, bet yra ir klausimų, kurie išspręsti tokiu būdu, kuris ne, mūsų netenkina. Kodėl, pavyzdžiui, kalbama tik tai apie susituokusias poras, kodėl nekalbama apie tiesiog kartu gyvenančius asmenys, kodėl diskriminuojami LGBT asmenys juos neatsižvelgiama. Kodėl mes remiamės tik tai tuo senamadišku socialinio gyvenimo supratimu, kuris seniai netitinka mūsų realybės. Tai yra dar viena galimybė, kurios mes neišnaudojame, nesukūrėme minimalių standartų, išklausant vaikus. Dabar į tai dėje yra neatsižvelgiama ir tai didelis nuostolis. Ačiū. Dėkuojam. Toliau ponas Zlotovski. Ačiū pirmininkė, Šeimos ginčiai visuomet yra didžiulė drama ir dažniausiai nukenčia vaikai. Ir dažnai tenka vaikus perduoti globėjų šeimas, nes tai vienintelė protinga išeitis. Tačiau vienose šalyse tai yra reglamentuojama vienaip, kitur kitaip, kartais tai vaikas patenka į šalį, ne į tą šalį, kurioje gyveno, žodžiu, susidaro visokių problemų vaikams ir šeimoms. Kai svarstėme praeitą atitinkamą dokumentą, prieš tai buvusią jo versiją, tai ne vieną kartą kilo problemų su Vokietijos Jugend Amtų jaunimo reikalų tarnyba, kai Vokietijos tarnybos leisdavo susitikti su tėvais siekiant su vienu iš tėvų gyvenančių kitoje šalyje, siekiant vaikui neužkirsti kelio, e, išlaikyti savo kultūrinį identitetą ir panašiai. Ir lengvai būdavo galima identifikuoti vaiko e, giminės, kuriems vaikas būdavo perduodamas labai lengvai. Taigi mums, apsvaršiu šį dokumentą, tokioj neigiamai praktikai Vokietijoje bus užkirstas kelias. Dėkuoju, pirmininkė. Toliau kalbės ponas Kaferatė. Ačiū. Skirybos yra ir šiaip jau sunki problema, o kai kalbam apie tarptautinės santokas, tai ta problema dar sudėtingesnė. Uh, tėvų galių įvertinimas yra tikrai labai reikšmingas klausimas. Juk čia kalbam apie nepilnamečius, kurių, kurie turi paklusti tėvų valiai. Su dabartiniais dokumentais, tokia forma, kokie jie čia pateikti, mes galėsime išspręsti šitas problemas daug sparčiau. Negali tęstis tokia situacija, kad e, piliečiai Europoje būtų traktuojami taip nevienodai skirtingose šalise. Tai yra neligybė ir tos neligybės toleruoti tikrai negalima. Pavyzdžiui, registruotos poros nėra įtrauktos į reglamento taikymos sritį todėl jos ir negali pasinaudoti teisinio bendradarbiavimo privalumais šeimos ginčių sprendimo prieimimuose. Ir kai šeima išsiskiria, reikia kažkam priskirti rūpybos teisę. Išeina, kad, kad tam tikri piliečiai tampa ne to, na, neturi tiek teisų, kiek kiti piliečiai. Jie tampa tarsi antrarūšiais, nes jiems tos teisės yra netaikomos. Mes siūlėme išplėsti reglamento taikymo sritį ir poroms, kurios nėra oficialiai susituokę. Ir tai, kad ne, į šį pasiūlymą nebuvo atsižvelgta, yra tikrai didžiulė klaida. Ačiū. Toliau ponia Vot. Uh, you, President. Dėkoju, ponia pirmininkė. Šio parlamento pirma atsakomybė yra ginti piliečius, ypač labiausiai pažydžiamus piliečius. O kokie piliečiai yra labiau pažeidžiami negu vaikai? Matome siaubingų atvejų, kai būna ginčių dėl globos ir būna atveju, kai vaikai grobiami. Tokiais atvejais neturi būti jokių pilkųjų zonų ar teisinių spragų. Tad džiaugiuosi pasiūlymu, ypač numatyta prievalį išklausyti vaiką. Aš esu viena iš e, vaikų teisų intergrupės kūrėjų šiame parlamente, taip pat seniai užsimų vaikų klausimų, tad manau, kad vaikai turi būti traukiami per klausimus, kurie siejasi su jais ir jų ateitimi. Tačiau taip pat reikia padaryti daugiau pažangos. Šeimų gali būti labai įvairių, tad reikėtų reglamentai traukti ir registruotas, registruotus partnerius. Europos parlamentas turi parodyti, jog supranta, kad šeimos gali būti įvairių formų. Ypač tai galvoja tai, kad to nepadarimas gali padaryti daug žalos vaikų, vaikams, e, ypač tartutinio vaikų grubimo atvejais. Dėkoju. Toliau ponė Kiničiai. Dėkoju ponė pirmininkė. Šiuo metu Europoje yra per 16 milijonų šeimų sudarytų tarp skirtingų šalių piliečių. Taip vyksta dėl europiečių migracijos. Labai svarbu rasti būdų, kaip spręsti nesutarimus šias tokias šeimose. Ir e, tarptautinės pakų grobimas yra itin neramą keliantis atvejais reglamentas Briselis 2a atnaujina šias procedūras, jas paprastina, jas pasidaro iškesnės. Tai yra labai svarbi inovacija, numatos papildomas prie, teisinės prievolės, nepilnamečių ir išklausimas. Deja, ne viskas padaryta, ko reikia. Net nenumatytos visos reikiamos sąlygos vaikų išklausimui. Taip pat nėra pakankamai numatyta reikalavimų, kad e, teismai imtųsi pakankamų tarpininkavimo, kad šeimos problemas būtų galima išspręsti, bet vis tiek reikia visuomet užtikrinti pakankamą vaikų apsaugą. Dėkoju. Dėkoju, toliau. Patašk pasakymai. Ponas Pospešil. Dėkoju, ponė pirmininkė, komisijos nari. Keičiamas e, reglamentas Briselis 2. Aš esu dirbęs teisingumo ministru. Atsimenu, kokios buvo tos kitomis procedūros, kurias taikydavo valstybių narių teismai tarptautinio grobimo atvejais. Tad džiaugiuosi šiais patikslinimais. Džiaugiuosi, kad Bruselis 2 patikslinta. Tikiuosi, kad tai suvienodins ar suartins valstybių narių praktikas. Taip pat džiaugiuosi numatytas terminais, reikia laiko turbūt priimti teismo sprendimai, nes anksčiau matėme, kad kartais būdavo labai dėlsama bylose, kuriuose jis su vaikais. Taigi padaryti tikrai geros pažangos. Greta to norėčiau atkreipdėmėsi į privalomą vaikų išklausimą. Tai taip pat yra naudinga vaikams. Taip pat reikia atverti tai, kad tokių šeimų yra labai daug ir taip pat grubimas yra lygybė Europoje. Dėkoju. Dėkoju. Ponas Lopes Agier. Dėkoju, ponė pirmininkė, komisijos narė Mimica. Tai yra didelis žingsnis prieki po Lisabono sutarties didelis žingsnis prieki šioje srityje skirybų teisės srityje, vaikų globos teisės srityje. Tikrai žingsnis į priekį, tačiau tuo pačiu tas žingsnis į priekį yra ribotas. Todėl, kad taryboje buvo laikomasi vienbalsiškumo principo. Taip, yra klausimų, kuris mes palaikome, egzekvatūros nuostatas mes palaikome, taip pat tai, kad vaikai turi būti privalomai išklausomi, taip pat tai, kad siekiama spręsti tarptautinės problemas, tačiau tai taip pat yra ir galimybė įvertinti, kas nepadaryta, o nėra, nėra pripažįstamos de facto kodugančios poros, tos pačios lyties poros. Šios poros yra pripažįstamos kitose kontekstuose. Ispanija tokias pripažįsta poras. Taigi visi, visi šie elementai taip pat yra labai svarbus ir jie turi, turi būti taip pat įtraukti vėliau. E, dėkuoju, turiu pons Marijas. Dėkuoju, pirmininkė. Reglamento peržiūrėjimas yra labai svarbus dalykas, nes šis reglamentas apima labai daug svarbių šeimos teisės klausimų. Taip, tikrai yra tuokiamasi, santokas sudaro skirtingų šalių piliečiai, taip pat jie ir skiriasi. Ir teisinės sistemos skiriasi ir skirtingai vertina, kas turi prižiūrėti vaikus. Taip pat skiriasi ir išlaikymo pareigos. Matome, kad pasitaiko ir vaiko grobimo atveju. Vaikai kartais gali būti perduoti iš viso į kitą šalį, atsidurti globėjų šeimoje ar globos įstaigoje. Svarstydami šį klausimus komitete mes išgirdome daug nusiskundimų dėl Vokietijos tarnybos į netinkamą elgesį su ne Vokietijos piliečiais. Vis tai yra labai svarbu. Svarbu, kad būtų tinkama taikama egzekvatūra ir pripažįstami teismų sprendimai ir svarbu apriboti proceso daromą žalą. Dėkoju ponui Marijas. Pone Šaidrova, dėkoju ponė pirmininkė. Kaip jau pasakyta, augant Europoje judumui atsiranda ir problemų. Ir tas problemas reikia spręsti. Šiuo atveju reikia ir naujo teisės akto vis daugiau santokų sudaroma tarp asmenų, turinčių skirtingą pilietybę. Todėl vis dažniau atsiranda ir tarptautinių teismo sprendimų. Žinome, kad procedūros gali būti ilgos ir teismai gali skirtingai interpretuoti teisę. Tai paveikia vaikus, kurie turi gyventi nesaugumo, neužtikritumo sąlygomis teismai prieimus sprendimą, reikia, kad valstybių narių tarnybos tinkamai bendrabiautų. Ir teisinės procedūros turi būti gyvenamos kuo greičiau. Taip pat reikia pirmiausia užtikrinti vaiko interesus. Nors žinoma, suprantama, kad geriausias vaiko interesas būtų, kad tėvai visai nesiskirtų. Dėkoju, toliau ponas komisijos narys. Thank you, Mr. President. Honorable... Dėkoju pirmininkė, gerbėmėjai parlamento nariai. Ačiū Jums už šią diskusiją, kuri atskleidėt labai daug svarbių aspektų. Rytojaus balsavimas parodys, ar sėkmingos buvo dėrybos, pirmininkaujant Rumunijai, tikiuosi, kad taip. Galėsime taikyti naujas taisyklės ir padėsime šeimoms patekusiams į kritinės situacijas, padėsime ginti vaikų teisės, tikiuosi, kad taip ir įvyks, todėl visiems dėkoju už paramą ir palaikymą. Dėkoju komisarė. Balsuosime rytoj šiuo klausimu. Na, o dabar dėkoju komisarui, dėkoju visiems, kurie dalyvavo šiame posėdėje, o taip pat ir vertėjams. Ačiū. Rytoj mūsų posėdis bus tęsiamas. Pradėsime darbą 9 val. Dirbsime iki 14 val. o paskui nuo 15 iki 16 val. Darbo tvarkę galite pasižiūrėti Europos parlamento interneto puslapyje. O šiandienos posėdį baigėme. Visiems labos nakties.